kitas komisijos nari. Posėdį pradedame. Norėčiau padaryti vieną pranešimą. Norėčiau jūs informuoti, kad vakar Etiopijos valdžia paleido Rera Gudiną, e, opozicijos lyderį, po daugiau negu metų kalėjime. 16 e, metų lapkritį Adisabebos oro uoste jis buvo, e, kai grįžo iš Briuselio, iš susitikimo Europos parlamente sulaikytas ir Europos parlamentas savo rezoliucijoje ragino jį e, paleisti. Daktarą Gudiną mes labai nuoširdžiai džiaugiamės šiuo sprendimu ir mes visuomet ir toliau ryštingai ginsime žmogaus teisės. Dabar kolegos pirmas darbo tvarkės klausimas, tai yra pono Danti pranešimas apie profesinių paslaugų direktyvos įgyvendinimą ir poreikį reformuoti profesinės paslaugas. Dabar noriu suteikti žodį